Baigiame dabar šią posėdžio dalį, o dabar pradėsime antrąją, tai yra imko komiteto posėdį, kuriame gali e, mielai e, <clears throat> prašome pasilikti ir dalyvauti jūri komiteto narius ir šis e, posėdis, ši posėdžio dalis yra skirta sutartims sudaromoms įsigijant prekes internetu arba nuotoliniu būdu. Ir dabar bus pristatomas pasiūlymas ir poveikio įvertinimas, kuris buvo atliktas vertinant šį pasiūlymą. Dirkas tą padarys. Thank you very much, Chair. Um, behind... Daug dėkoju pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai, tik tai norėjau priminti, kad čia su skaninio turinio pasiūlymu yra kitas pasiūlymas, kurios yra bendros kaininės rinkos dalis. Sus, mes bandome įspręsti tam tikras kliūtis, bet yra ir kitų Mm, kliučių ir mes per artimiausius kelis mėnesius nemaž... pasiūlysime nemažai naujų pasiūlymų. Taigi dabar mes bendroje skaitinėje rinkoje identifikavome tam tikrus dalykus, kurie susiję su sutartinė teisė. Ir tai yra netitikties dalykas, pavyzdžiui, kuomet gaunu, negaunamas produktas arba gaunamas brokuotas produktas, tai tuomet numatytos e, žalos atlyginimo priemonės, kurios remiasi vartotojo apsaugos ir sudartinės teisės nuostomis šalyse. Turiu duomenų, jeigu reikia, galiu juos pateikti. Taigi prieėm išvados, kad tik nedidelė vartotojų dalis Europos Sąjungoje, tai yra 35 procentai ir pasiteikė savo pirkimų kitose valstybėse. Ir kas trečias yra sunerimęs dėl to, jeigu, pavyzdžiui, e, kas nors atsitiks, kažkas bus negerai, kaip e, tą prekę reikės pataisyti arba sugražinti ir panašiai. Taigi šio pasiūlymu mes norime uh, E, suteikti vartotojams tam tikrą teisių rinkinį ir vartotojų apsaugos aukštą lygį. Var... Verslui 40 procentų, pavyzdžiui, verslo jau gali savo prekes parduoti internetu, bet jos susiduria, verslas susiduria su teisiniu netikrumu ir pageidauja, kad būtų tos pačios taisyklės, kurių pagrindų prekes būtų galima parduoti visoje skaitmeninėje rinkoje. Ir 57 procentai verslo respondentų mums pasakė, kad jie savo pardavimus internete padidins, jeigu tokios taisyklės bus. Bet e, turime matyti skirtumą tarp e, pardavimų internetu ir e, kitų nuotolinių pardavimų. Čia yra diskusijų pagrindas, esmė. Kai aš kalbėjau apie skaminio turinio direktyvą, minėjau, kad e, buvo tokių sakančių, kad e, jeigu harmonizuojame skaitminį turinį ir jeigu e, tą daroma, tai turime nepažeisti e, pardavimo internetu taisyklių. Tačiau jeigu harmonizuosime pardavimų internetu taisyklės, tai būkite tokie nuoseklus ir nepažeiskite uh, pardavimų teisės nuostatų. Taigi čia mes vėl susidurime su e, šią dilemą, tačiau mes neturime duomenų. Jeigu mes reglamentuojame, turime reglamentuoti geriau. Vėlgi yra numatytas e, peržiūros mechanizmas ir mes pasiūlysime e, pardavimų direktyvoje numatyti duomenų rinkimą tą padarysime iki Liepos ir e, po vasaros atostogų darbą tęsime. Taigi, jeigu turėsime tas duomenų taisyklės, tai jas norime perduoti tiek jums, tiek tarybai kad e, galiausiai mes e, turėtume bendras pardavimo taisyklės. Kodėl mes taip e, elgiamės, kodėl skubime ir nelaukime? Mes manome, kad būtų prasminga pradėti nuo skaitminės dimencijos, nes dėl to visi sutarėme, kad skaitminis turinys turi būti reglamentuotas greitai. Jeigu to nepadarysime, traukinys išvažiuos. Tačiau skaitminis turinys auga ir labai sparčiai auga, tačiau kol kas sudaro tik tai nedidelį internetinius priekybos dalį. Jeigu mes norime spartesnio augimo, tai negalime palikti e, šios ryties vystimosi e, savarankiškai. Todėl mes ir pasirinkome tą e, reglamentavimo variantą. Ir po konsultacijų bei diskusijų su verslu mes supratome, kad apriepiame beveik visus klausimus, kurie būdingi internetiniams ir nuotoliniams e, pardavimams. Taigi, manome, kad e, bent jau visas problemas paminėjame. Todėl jaučiame pasitikėjimą. Komisija e, įsipareigojo pateikti taisyklių rinkinį ir tai bus mūsų procesas. Dabar dėl pačio pasiūlymo kalbėsiu trumpai. Yra trys e, kryptys tokios. Aš e, kiekvienos, kiekvienos straipsnio ne, nekomentuosiu detaliai. Taigi, pirmoji kryptis. Mes e, nepažydėme pardavimų direktyvos nuostatų. Ir siekiame taip pat nepažeisti skaitminio turinio pasiūlymų. Pirma yra atitikimo testas, antra toliau kaip e, pasinaudoti teisinės gynybos priemonėmis. Antra kryptis, mes palyginus su pardavimų direktyva gerokai padiname vartotojų apsaugos lygį. Tai yra um, e, įrodymų patikimo pareigos termino pratesimas nuo, mėnesių, nuo, nuo šešių mėnesių iki dviejų metų. Uh, Ir taip pat apima didesnį skaičių šalių. Taip pat e, mes e, taip pat e, panaikinome prievolę, kad vartotojas privalo informuoti savo tiekėją dėl įvairių pažydimų. Taip pat sumažinamas garantinis laikotarpis padėvėtoms prekiams. Ir mm, galiausiai kitas mano pastebėjimas yra dėl tos kitos krypties mes stengiamės nenutolti, kaip jau sakiau, nuo prekybos direktyvos turinio, žodžių, tekstų ir parlamentas e, per pirmą skaitimą patvirtino tą e, priekybos e, direktyvą, pardavimų direktyvą ir taip pat mes tengiamės nenutolti nuo teismo teismo praktikos. Taigi mūsų požiūris yra kryptingas, remias problemomis ir sukūrėme tokią kryptingą tikslingą direktyvą, kuri gimė iš problemų ir tiek vartotojams siekiam daugiau pasitikėjimo, tiek daugiau galimybių ir verslui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Pirmiausia, pradėsime nuo šešėlinio pranešėjų Imko komitete pradėsime nuo Pascal Reimo pranešėjo, o paskiau visi likusieji. Legret, Evelyn Gephardt, Angel Jambuski, Cecilia Vikstrom, Yuri Mestalka, Joel Berg, Bergeron. Um, some of those are not in the room. Some... Kai kurie yra posėdžių salė, kai kurie ne, bet jeigu dar jūs norite pasisakyti, tai prašom praneškite, duokit ženklą. Paskalį. Ähm, zunächst und einleitend möchte ich ähm, hinlich äh, oder hin. Pirmiausiai norėčiau vertindamas šį direktyvos projektą pasakyti, kad aš mm, energingai pasisakau už višišką harmonizavimą, kuris yra naudingas tiek vartotojui, tiek ir priekybininkams, siūlantiems savo prekes įsigyti internetu, tačiau veikiausiai nesu. Uh, vienintelis, kuris pasisako už visišką harmonizavimą, tačiau veikiausiai taip pat ir nesu įsitikinęs tuo, kad ir visus kitus galime įtikinti tuo, kad tai yra gerai, nes yra žmonių, kurie mano kitaip, ypač taryboje. Valstybių narių atstovai taip nemano, todėl šis poveikiai vertinimas buvo naudingas, ieškant argumentų, kad būtų galima pakeisti tų kitaip galvojančių žmonių nuomonę. Taigi aš dabar ieškau papildomų argumentų tam, kad šis tekstas, galbūt šiek tiek pakeistas, galėtų būti patvirtintas. Ir tokią užduotį mes turime savo išsikelti, nes manau, kad jis yra naudingas tiek vartotojui, tiek prekybininkams. Todėl noriu užduoti šešis klausimus. E, atsakymai, į kuriuos turėtų man suteikti papildomų argumentų siekiant pakeisti oponentų nuomonę. Pirmas klausimas iš dviejų direktyvų, kurios jau egzistuoja, dabar padaromas keturios, nes e, e, direktyvos nuostatas reikia perkelti valstybių narių teisės sistemas, e, o papildomas direktyvos reiškia, kad ankstesnės e, veikiausiai nebuvo tinkamai įgyvendintos tiek 11, tiek 9 metų. Noriu paklausti komisijos, ar nebuvo mąstoma apie galimybę sujungti šias abi direktyvas į vieną arba papildyti seną direktyvą, kad būtų paprasčiau. Antras klausimas kuris man rūpi, susijęs su dabar aiškiai atskirimo prekyba internetu ir ne internetu. Jeigu ir toliau e, tas atskirimas išliks, įsigijant prekes internetu ir įprastoje parduotuvėje, o komisija yra paskelbusi kai 99 metų vartojimo prekių įsigijimo direktyva šiuo metu yra peržiūrima. Noriu užduoti konkretų klausimą, ar jau yra kokiu nors šios peržiūros tarpinių rezultatų, kada galėsime su jais susipažinti ir uh, e, kokiu tolesnių priemonių, tolimesnių priemonių komisija ketina imtis šiame procese, ar uh, E, ketiname parengti visiškai naują direktyvą ar pakeisti anksčiau likščiolinę direktyvą, jeigu bus suma nauja, tai jau vieta keturių atsiras penkias. Trečias klausimas susijęs su poveikio šios direktyvos nuostatų įgyvendinimo poveikio įvertinimu. Poveikio vertinimo išvadose parašyta, jeigu visiškai užtikrinsime harmonizavimą, tai uh, ekonomikos apyvarta padidės kiekvienais metais 4 milijardais eurų. E, noriu paklausti, ar galime tikėtis panašaus poveikio, jeigu tuo pačiu metu harmonizuotume tiek prekybą internetu, tiek įprastinę prekybą. Ar tai paskatintų dar didesnį ekonomikos augimą? Ketvirtasis klausimas susijęs su e, prievalė pateikti įrodymus ir jos galiojimo trukmė, e, kuri šiuo metu E, sutrumpinama nuo šešerių iki dviejų metų. Vartotojai, aišku, tai yra geras dalykas, tačiau e, manau, kad prekybininkams tikrai tas pasiūlymas nepatiks, kaip ir valstybėms narėms, kurios e, tiems prekybininkams atstovauja. Aš turiu omenyje tą dviejų metų garantijos laikotarpį, kuris dabar yra pateikiamas šiame pasiūlyme. O tai reiškia, kad tose valstybėse, kuriuose e, garantijos e, laikotarpio trukmė yra ilgesnė, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje, tai e, jų vartotojai nukentėtų, taip pat kaip ir Niderlandų, Airijos ir Suomijos. Belgija ir Prancūzija situacija tokia, kad pagal 99 direktyvą E, yra patvirtintos ir tam tikros papildomos nuostatos susijusios su <clears throat> paslėptais defektais. Viskas šiai terminas yra vartojamas. Taigi tas šešerių mėnesių garantinio laikotarpio pratesimas iki dviejų metų tai yra siekis um, įtikinti valstybės narės, kuriuose galioja ilgesnis garantinis laikotarpis, pritarti šiai direktyvai. Man kyla klausimas, ar ta pusiausvyrą, kurios dabar bandoma pasiekti, uh, prailginus garantinį laikotarpį įmanoma, e, siekiant tai pateikti kaip kompensaciją prievaliai, e, pateikti e, įrodymus kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, šiuo metu galioja vienerių metų garantijos e, suteikimo laikotarpis, dabar jis turėtų padidėti, pa, pa, pailgėti iki dviejų metų. Ar buvo kalbamasi su tų šalių prekybininkais? Ir ar ketiname, jeigu buvo kalbėtasi, ar ketina ketinama tą patį padaryti ir su garantiniu laikotarpiu prekiams įsigytoms įprastose parduotuvėse, pratesti jį nuo vienerių iki dviejų metų. Aš pritariu apie, apie kolegų susirūpinimui. Mes kaip socialdemokratai tai turime visai kitokią perspektyvą. Žinoma, mes suprantame komisijos tikslą kad e, bendra skaitminė rinka geriau funkcionuotų, kad reikia apsaugoti vartotojų teisės ir skatinti verslą, tačiau mes nemanome, kad e, mes turėtume ginti e, didžiųjų įmonių interesus vartotojų sąskaitą. Ir ieškokime to realaus balanso. Taigi tas visiško harmonizavimo e, principas yra abejotinas ir e, mano kolega iš EPP irgi išvardino tas priežastis, kodėl jis taip mano. Mes nenorėtume, kad vartotojų teisės būtų susilpnintos. Ir komisijos e, kai kurie pasirinkimai turėtų būti gerokai daugiau kvestionuojami. Ir aš e, atkreipiau jau komisijos dėmesį į kai kurios tos dalykus. Pavyzdžiui, kodėl kai kurios teisės yra e, sustiprinamos, o kitos ne. Kur yra vartotojų e, arba verslo realios situacijos, kuo remiantis tai padaryta. Nes e, sutartinės teisės viena iš kliučių yra ta, kad verslas mano, kad sutartinė teisė valstybėse narsėjim kliūdo vykdyti jų verslą. O pažvelgus į techninius priedus, mes susidarėme įspūdį, kad jūs savo tyrimus atlikote tik tai pasirinkdami labai nedidelę verslo dalį. Taigi abejotina, Taip, sutinku, kad reikia geresnių teisės aktų, tačiau aš nesu įtikinta, kad atliekant poveikio vertinimą, e, jūs tikrai akcentavote smulkų į verslą ir vartotojus. Taigi, kodėl vieną, o ne kitą? Junktinėje karalystėje E, mes turime tą trumpai trunkančią teisę atsisakyti prekės, jeigu prekė yra brokuota. Tačiau komisija siūlo tą teisę pakeisti kitą, kitą prievalę teisę daiktą pakeisti arba sutaisyti. Bet iš tiesų gyvenimas yra kitoks. Visi, visų gyvenimo ritmas yra labai uh, greitas, nieks nenori veltis į tuos ginčius, mes norime tiesiog naujos prekės. Toliau, šešių metų riba yra labai svarbu, nes tai yra ta mums reikalinga riba. Ir mes sakyčiau, kad dėl to turėtume pasiekti kompromisą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėjo įtikinti turėti tai, tai taryboje kai kurias valstybės narės. Tačiau man atrodo, kad tai nedėra su harmonizavimo taisyklėmis. Toliau, nacionalinės gynybos priemonės. Reikėtų komisijos atsakymo. Aš kaip suprantu, nepaisant to harmonizavimo požiūrio, išliks e, valstybėms e, tas pasirinkimo e, momentas, kad jos pačios rinksis, kaip teisiškai reglamentuoti gynybos priemonės. Taigi, ar čia bus palikta lankstumo ar ne? Aš norėčiau atsakymą. Toliau, įrodymų patikimo pareiga. Atrodo, kad ir neblogai suformuoluota, tačiau kai pažvelgus į vartotojų apsaugos organizacijas Europoje, tai išiškėja kitas dalykas, kaip tą pareigą mes pritaikysime praktikoje, nes jeigu yra pasirinkimas, jūs galite arba atsisakyti prekės, arba ją sugražinti, tai nežinau, ar vartotojų apsaugos e, organizacijos turi atsakymą. Galbūt, kai bus vykdomas e, poveikio e, įvertinimas, reikėtų daugiau surinkti įrodymų, kodėl, pavyzdžiui, buvo svarstyti vieni, o ne kiti dalykai, Ir čia Eurobarometro duomenys arba tyrimai tikrai čia nepasitarnaus. Jeigu jūs nutraukite sutartį dėl e, broko arba produkto neveikimo, tai yra gerai, bet ar tai tik sustiprins vartotojų teisės ar ne? Buvo kalbėt palygintas su situacija, kuomet prekes perkame fiziškai parduotuvoje. Kodėl žmonės, kurie perka internete prekes, kodėl tuomet jūsų teisės yra gerokai silpnesnės, jeigu jų, tuo atveju, kai jūs prekiai įsigysite parduotuvėje. Uh, Kodėl tokia situacija? Tai yra tik tai keli iš mano pasibėjimų, žinau, kad yra jų tokių ir daugiau. Taigi mes iš esmės neprieštaraujame pasiūlymui, tačiau harmonizavimas turėtų būti naudingas. Taip, labai geri pastebėjimai, APP ir socialistai pasakė labai tikslių e, komentarų, o dabar aš norėčiau priminti, kolegoms, kad šiame komitete mes poveikio vertinimą parlamente e, ypač naudojame. Esame čempionai. Ir mano pirmtakas, pirmininkas e, laikėsi nuomonės, kad jeigu bus tokių klausimų, kurie dar nepatenka į tą poveikio vertimą, tai tuomet e, e, turi būti kreipiamasi į komisiją. Taigi panašu, kad situacija dabar kartojasi ir tikriausiai reikės komisijos, iš komisijos daugiau paaiškinimo. Jeigu jau įvelėmės į tą procesą, tai mums tą reikia daryti greičiau. Ačiū, iki. Noriu padėkoti už sutiktą informaciją. Manau, kad e, labai svarbu, kad šis pasiūlymas yra teikiamas, nes e, šiandien matome labai dažnai, kad e, vartotojų pasitikėjimas mažėja, ypač Belgijoje, įsigijant prekes internetu. Tas neužtikrintumas sąlygojamas skirtingų taisyklių susijusių su vartotojų apsauga atskirose valstybėse narėse. Dėl to nukenčia ir pačios įmonės, kadangi jos privalo taikyti skirtingą sutarčių teisę, parduodami savo prekes skiriose valstybėse narėse. Taigi, e, turint omenyje, kad e, Prekybos padėjimas gali siekti 4 milijardus eurų. Mes tikimės, kad bus patvirtintos aiškesnės, paprastesnės taisyklės. Aš norėčiau užduoti kelis klausimus, pasidalinti savo pastebėjimais. Pirmasis susijęs su šio pasiūlymo suderinimu su galiojančiais teisės aktais, pirmiausia vartotojų teisų direktyva bei vartotojų um, pardavimų ir garantijų direktyva. Ir aš manau, kad galbūt e, užuot tvirtinę naujas taisyklės ir teisės aktus, galėtume pagalvoti apie galiojančių teisės aktų papildymą arba atnaujinimą, siekiant užtikrinti mm, vartotojų teisės tiek e, įsigijant prekes internetu tiek įprastais būdais ir užtikrinant jiems galimybės kreiptis dėl žalos atlyginimo, kalbant apie įrodymų patikimo prievalę ir garantinį laikotarpį, svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą e, tam, kad e, nustatyta tvarka būtų naudinga tiek įmonėms, tiek vartotojams ir e, ta nuostata susijusi su galimybė vartotojui pasirinkti, ar įsigyta prekė su trūkumais jis norėtų pakeisti naują ar remontuoti. Aš noriu paklausti, kodėl komisija pasirinko tokią nuostatą, nes manau, kad čia vienareikšmiškai vartotojai rinktųsi naują prekį. E, taip pat, e, jeigu būtų ši nuostata taikoma E, pavyzdžiui, ir drabužiams, tai e, įmonės patirtų didžiulę žalos, jeigu būtų priverstos, tarkim, po keliarių metų garantinio laikotarpio pakeisti e, susidėvėjusius drabužius naujais. Taip pat dar noriu paklausti, ar komisija numato tam tikrus apribojimus skundų teikimui. Taip pat manau, kad svarbu kad abu pasiūlymai tiek dėl skaitmeninio turinio, tiek dėl materialių daiktų būtų tarpusavėje susiję arba susijęmi, kad tam tikrai svarbus aspektai atsispindėtų abiejose dokumentų tekstuose. Ką jie kalba? Dėl taikymos ryties. Kaip supratau, komisija norėjo susitelkti ties bendrąją skaitmeninę rinką, tačiau jeigu jau mes e, dabar apsispręsime padėti ne tik didelėms interneto prekybos gigantėms, parduodančiams savo prekes įvairiose valstybėse, bet ir mažesnėms įmonėms, kurios nori parduoti e, taip pat užsienyje tiek įpras tradiciniais būdais, tiek internetu, tai e, kiltų tam tikrų problemų susijusių su dviem uh, skirtingais e, taisyklių rinkiniais, e, kurie reglamentuotų prekybą internetu ir ne internetu. Noriu komisijos paklausti, kaip e, bus šiais atvejais naudojami duomenys. Pavyzdžiui, jeigu būtų nustatyta, kad reikia tam tikrų pokyčių, tokie praktiškai jie bus įgyvendinami. Ar šis pasiūlymas bus koreguojamas, ar, ar bus e, kitų priemonių imamasi tam, kad galiausiai būtų praktiškai galima šį pasiūlymą gyvendinti. Dėl garantinio laikotarpio kolegos apie tai jau kalbėjo, aš tik noriu paklausti kaip yra atsižvelgiama į e, tų apčiuopiamų prekių, materialių prekių naudojimo laikotarpį. E, nes, pavyzdžiui, dabar kai kurios prekės, kuriams yra numatytas garantinis laikotarpis, jau galėtų praktiškai tapti nenaudojamomis, dar jam nepasibaigus arba jau pasibaigus. Manyčiau, kad tas garantinis laikotarpis turėtų būti taikomas tokiems ilgalaikiams prekiams, e, pavyzdžiui, šaldytuvams ar panašiai, tačiau mažesniems daiktams tas dviejų metų garantinis laikotarpis, manau, kad yra numatomas per, per ilgas, turint omenyje tų daiktų naudojimo trukmę. Taip pat atitikties laikotarpio trukmė yra pratesta iki dviejų metų, kai kuriuose šalise ši trukmė siekia šešis mėnesius. Kodėl komisija e, pabrėžia ir šį atitikties laikotarpį, užuot e, daugiau dėmesio skirdama garantiniam laikotarpį. Ir čia grįžtant prie skaitmeninio turinio, atsiprašau, kad vėl užduodu šį klausimą, tačiau e, tikrai nesuprantu, jeigu mes turime dabar susijusius tarpusavio daiktus, daiktų internetą, tai E, jeigu direktyvos nuostatos taikomas skaitmeniniam turiniui, kuris yra integruotas į tam tikrą daiktą, pavyzdžiui, programinį įrangai veikiančiai šaldytuve. Tačiau vertinant iš vartotojo perspektyvos, tai jeigu įsigytas šaldytuvas neveikia, tai e, vartotojas kreipsis pirkėjas į parduotuvę, kurioje įsigijo tą šaldytuvą, o ne į programinės įrangos kuris yra, kuri yra įdėkta į šaldytuvo tiekėją. Tai jūs paaiškinote tai kelis kartus, tačiau aš nelabai supratau, galbūt dar galėtumėte <coughs> paaiškinti, nes kai kurie e, e, parlamento nariai, skaitant ir mane, nelabai supranta, ką jūs turite omenyje. All, um, that, uh, consumer... Aš šiek tiek esu nustebusi, nes iš vartotojų apsaugos perspektyvą reikia skirti, pavyzdžiui, kietai diską ir e, programas, programinę įrangą. Tačiau, kai perki prekia materialiai arba internete, tai prekių apsaugos, e, vartotojų apsaugos lygis neturėtų būti skirtingas. Iš principo mes manome, kad vartotojų apsaugos lygis neturėtų sumažėti. Kolegos iš SND jau kalbėjo apie tai ir šiaip, aišku, skaitmeninės rytis yra naujas rytis, taigi įmanoma, kad įmanoma, kad tos teisės nebus kvestionuomės, tačiau šioje, šiame kontekste tai yra visiškai akivaizdu. Kai kuriuose šalyse yra tam tikros e, ribos uždėtos e, ir aišku, kad tai sumažins teises ir kyla klausimas, ar tik mes neiname pavojingų kelių. Pavyzdžiui, e, tos teisės, kurios turėtų būti užtikrintos parduodant internetu, turėtų būti taikomos ir e, šiaip, kadangi e, mes norime, kad visos taisyklės būtų nuoseklios mes nesame kad, įsitikinę, kad šis pasiūlymas iš tiesų yra reikalingas, mes nesutinkame dėl tų problemų, kurias reikia spręsti ir nelabai pritarėme, e, kaip čia yra traktuojamos problemos susijusios su pirkimu online arba paprastu pirkimu offline. Jeigu neatsakysime į šiuo, šį klausimą, neatsakysime į daug klausimų. Dėkoju. Aš galėčiau pakartoti daug dalykų, kurie jau buvo pasakyti, tačiau nedarysiu to. Gal grįšiu ties dviem, trim punktais, kurie man atrodo problematiški. Pavyzdžiui, online ir offline atskirimas. Gana sunku tai suprasti. Jeigu pažiūrėsime antrą straipsnį, apibrėžimą e, nuotolinio pardavimo nuotolinio būdu. Aš einu į parduotuvę, toje parduotuvėje matau kompiuterį, kuriuo galiu įsigyti prekę. Yra pardavėjas, tačiau Taigi ten yra pardavėjas, tai čia jau yra offline. O jeigu aš perku perku e, kompiuterį ir tame pirkime nedalyvauja pardavėjas, tai jau čia kažkas kitokio. Man atrodo, keista tas, ta savoka keista online ir offline. Toliau mintis dėl pilno, pilno harmonizavimo. Minimalus, e, minimalus harmonizavimas egzistuoja jau dviejus metus. Tai aš manyčiau, kad kai kuriuos elementus galima palikti galioti, o taip pat kai kurie kiti elementai mums nepriimtini. Lygiai tas pats pasakytina ir apie terminus. Pavyzdžiui, atmetimo teisė, kuri yra Junktinėje karalystėje, ji yra labai svarbi. Toliau E, tų teisių, kurios tiekiamos garantijai hierarchija. Vokietijoje tokia hierarchija yra, Junktinėje karalystėje nėra, ar tai atvirkščiai, nežinau dabar jau. Šešios, šeš, šeši mėnesiai Suomijai, trys mėnesiai Švedijai, valstybėse narėse terminai skirtingi. Toliau dėl gyvavimo trukmės. E, Jie juk priklauso nuo produkto. Tai yra tokie elementai, dėl kurių reikia išsamei padiskutuoti. Man asmeniškai pilnas harmonizavimas būtų priimtinas tik tuo atveju, jeigu būtų numatytas kitokia, jeigu būtų numatyta kitokia apsauga e, pirkėjams dėl hierarchijos, dėl teisių, dėl tų vadinamųjų paslėptų įdų, kaip kad Prancūzijoje. Taigi reikia išplėsti teisų hierarchiją ir reikia išplėsti kai kurias nuostatas susijusias su priekyba offline. Iš tiesų labai sunkus darbas ir tikrai jums nepavydžiu jo. Galima įsivaizduoti, kad kai kurios valstybės nenorėtų atsisakyti kai kurių elementų, beje, aš net nesuprasčiau, jeigu būtų atvirkščiai. pilnas harmonizavimas reikalingas, tačiau reikėtų veikti kitaip arba tada reikėtų užsibriežti ambicingesnius tikslus, kad valstybės narės negalėtų numatyti ko kito. Bet kokiu atveju mano frakcijai tai nėra priimtina. Pirmininkė, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Na tai tuomet gal komentarų yra. mes skaitmeninėje srityje priekybos ne padidinsime, nebent gautume geresnį pasitikėjimą iš vartotojo pusės. Jeigu vartotojai e, praranda kažkokiu tai teisiu, jeigu tos teisės neaiškios, jeigu jos neužtikrinamos, tai sutinku tada su kolegomis, sako, kad, kurie sako, kad negalima kurti kitokių teisių, kalbant apie priekybą internetu arba nuotoliniu būdu. Dėl egzistuojančių teisų praradimo. Pavyzdžiui, teisė gražinti prekę, e, jeigu ji nekokybiška ir panašiai, tai yra toks darbas, kurį atliekam, atliekame žiedinės ekonomikos e, plotmėje, bet kokiu atveju norime, kad daiktai tarnautų ilgiau ir sentų lėčiau. Bet kokiu atveju, jeigu atimsime iš vartotojo tas teisės, jis, kurias jis turi, tai tada jis tikrai bus sutrikęs ir tas, tas jam nepatiks. Tikrai nėra sunku sunku susisiekti su dideliais gamintojais, ar tai telefonų, ar tai skalbimo mašinų ir paklausti jų, e, kiek e, buvo gražinta nekokybiškų prekių per mėnesį, per šešis mėnesius ir panašiai. Sakykime, jeigu aš perku šildymo katilą, tai tikrai tikiuosi, jog jis veiks ilgiau negu dviejus metus. Jeigu ne, tai tuomet tikiuosi, kad tas šildymo katilas bus pilnai pataisytas. Taigi manau, kad reikia dirbti su prekybininkais ir bandyti suprasti, kokius skundus rašo e, klientai, ko, ko reikalauja nes jeigu to nepadarysime, tai nebus išpildyti teisėti į lūkesčiai. Vis tik tais reikėtų dar pasižiūrėti, kokia, koks bus poveikis, tačiau poveikio įvertinimo negalime atlikti, jeigu to nenori dauguma. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Thank you, Chair. Um, I'll, I'll try again to Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti į tos klausimus, kurios uždavė keletas parlamento narių ir taip pat e, pakomentuosiu jūsų pastebėjimus. Jums skiriamos penkios minutės. Pasistengsiu. Taigi pirmiausia, realūs ir internetiniai pardavimai. Mes visiškai suprantame, kad mes nenorime skirtingų taisyklių, nenorime painioti vartotojų, nenorime padidinamas naštos verslui. Mes pirmiausia turime E, Liepos mėnesį gauti pirmosius duomenis, paskiau bus viešosios konsultacijos, susieksime su suinteresuotais subjektais ir viskas priklausys nuo rezultatų. Tuomet ir mes e, priimsime sprendimą, bet arba pradėsime teisės e, teisėkuros procesą, arba pateiksime pakeitimams tekstą. Komisija gali taip pat išplėsti pritaikymo sritį visai, visiem, visai pardavimo teisiai. Todėl tai ir bus daroma. Kitas dalykas - vartotojų apsaugos lygis. Mes tikrai intensyviai mąstėme dėl šio klausimo. Kągi mes turėjome pasirinkti? Iš tiesų yra tik trys dalykai palikti dabartinį valstybės narėse galiojantį vartotojų apsaugos lygį, tai yra tas pats kaip pardavimo direktyvoje. Kitas variantas - įtraukti visus nacionalinius vartotojų apsaugos teisės nuostatus. Mes e, pasirinkom kitą variantą, kai ką padidinome, kai kur tos apsaugos nepadidinome. Kai kas teigia, kad reikia sumažinti nacionalinę e, ES apsaugos, vartotojų apsaugos lygio, kad jisai nebūtų mažesnis nei šalyse. Kodėl? Jeigu jūs apimate visų valstybių e, tas e, vartotojų apsaugos nuostatas, tai jau bus jau pats didžiausias apsaugos lygis. Bet tai kas jums pardavinėti? kas vystys verslą tokiu atveju. Todėl mes ir pasirinkome aukso vidurį. Tai bus bendros taisyklės parduodant jūsų prekes, jūs turėsite daugiau pasirinkimo, konkurencingesnės kainas, bet antra vertus bus paliktas ir aukštas vartotojų apsaugos lygis. Du metai. Kodėl pasirinkome du metus? Pirmiausia, mes praktiškai patikrinome šitą dalyką, kadangi kai kuriuose valstybėse dar įsigaliojo du metai. Bet e, tikrinami vartotojų duomenis mes matome, kad dauguma vartotojų laikosi nuomonės, kad dviejų metų laikotarpis yra protingiausias e, palyginus su kitais e, siūlymais. Teisė atmesti Kągi čia turime patame pasiūlyme? Iš tiesų pasiūlyme gerokai lengviau perdyti nuo pirmo į antrą lygį ir nutraukti sutartį. Tai yra kur kas lengviau nei pardavimų direktyvoje. Ir kitas dalykas yra teisė nutraukti sutartį per dvi savaitės pagal vartotojų apsaugos direktyvą. Taigi skirtumas yra pirmoji ir ketvirtoji savaitė ir mes Mm, galvojame, jeigu vartotojas paprastai radęs brokotą prekę, tai per keletą dienų arba daugiausiai per savaitę ją turėtų sugražinti. Ir todėl tas e, e papildomų savaičių skaičius neturi reikšmės. Toliau, kaip apie Junknės karalystės situaciją. mes neteksime praktinės e, nuostatos reikšmės, jeigu įrodymų pateikimo pareiga bus e, pradėjęs galioti tik tai po dviejų metų, kai vartotojas ir e, pardavėjas turės į, įrodyti, kad buvo prekė brokuoti, bet praktiškai tai yra sunkiai įmanoma koks vartotojas praėjus dviems metams nuo pirkimo galės įrodyti, kad prekė buvo brokuota. Taigi šitą įrodymo patikimo pareigą mes labai atidžiai vertiname. Pagal bendrąją teisę ap, teisų gynimo nuostatos buvo paliktos, nes direktyva čia nesikiša į šią sritį. Toliau konkretus specifiniai pastebėjimai. Kodėl vietoj dviejų nesiūloma viena direktyva? Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, anksčiau jau buvo patvirtinta viena direktyva, tačiau paaiškėjo, kad yra labai ilga, labai sudėtinga ir teisėkuros požiūrių buvo tinkamiau ją padalinti į dvi dalis, nes kiekvieną kartą, kai e, išiškėja kokia nors, kai su skaitminiu turiniu susijusi ypatybė, tai reikia mums papildomą teisės aktą priimti, o tai yra nepraktiška, todėl mes e, numatėme dvi direktyvas ir skaitmeninio turinio direktyvoje numatėme ir atitinkamą peržiūros straipsnį. Į šią direktyvą įtraukėme, nes technologijos labai smarkiai ir greitai keičiasi ir uh, vystosi, tačiau e, pardavimams e, tos peržiūros nenumatome, nes jau esame sukaupę nemažai patirties susijusių su pardavimų direktyvos nuostato gyvendinimu. Pone Anderson, kalbėjote apie tai, kad poveikio įvertinime yra per nepakankamai konsult... atliekant poveikį vertinimą buvo nepakankamai konsultuojamasi su verslo atstovais. Tačiau mm, mes praėjusiais metais didelio masto viešasis konsultacijas buvome surengę 20 tūkstančių verslo įmonių apklausėme ir dar po to papildomai išsamei pasikonsultavome su šešiomis e, mažomis vidutinėmis įmonėmis, kurios buvo atrinktos pagal specialiuosius e, kriterijus, e, tai yra įmonės, kurios vykdo tarptautinę prekybą. Tai buvo atlikta dar papildomai, bet tų duomenų, kuriuos jau anksčiau buvome surinkę, buvo minėtas ketvirtojo straipsnio trečioji dalis paminėta šios direktyvos ir jos nuostatos, jos atitinka pardavimo direktyvos nuostatus tik tai e, dar labiau viską sukonkretina, nes e, prekybininkai privalo turėti galimybę informuoti vartotoją apie tai, kad prekes gali turėti tam tikrų trūkumų. Mes tą suvokėme įgyvendinami pardavimų direktyvą ir papildomai įtraukėme į e, šį pasiūlymą dėl teisės aktos siekdami užtikrinti papildomą vartotojų apsauga ir e, vartotojas privalo labai aiškiai sutikti su tam tikromis jam siūlomomis pirkimo sąlygomis. Pone Van Bosot, klausėte, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp e, pasirinkimo e, remontuoti ar gražinti ar pakeisti įsigytą prekę naują pasiūlyme yra numatytos tam tikros sąlygos, kuriomis yra nustatomas tam tikras apribojimas. Pavyzdžiui, jeigu neįmanoma pakeisti prekės, nes tai yra vien, vienetinė prekė, tai e, e Tiksliau, jeigu <clears throat> tai ją būtina remontuoti, o jeigu įmanoma ją pakeisti naują, tai galima. Prašom jau baigti, sako pirmininkė, nes labai vėlų. Taigi, ačiū uždėmesi. Prašau raštu atsakyti mums į kitus klausimus arba internetu paskelbkite tinkamą informaciją. Aš dar kartą noriu pakartoti, mums labai e, sunku manyti, kad e, dirbame kažkokį tai vartotojams naudingą darbą, nes mums kaip ir vartotojams kyla labai daug e, klausimų susijusių su šiuo pasiūlymu, kur, kuris yra pakankamai neaiškus, nes vartotojų teisų apsaugos įstatymo pakeitimai dažnai neigiamai atsiliepia patiems vartotojams ir apie tai kalba ir į tai atkreipia dėmesį vartotojų teisų apsaugos organizacijos. Kitas posėdis vyks gegužės 23 dieną, pradedant nuo 15 valandos ir taip pat 24 gegužės jis vyks. Labai ačiū sekretariatui. Evening. Thank you very much indeed.